keičiasi pirmininkai. Welcome to Madam Vice President. Dar kartą džiaugiuosi matydamas uh, e, vyriausiai galiotinę. Toliau pagal mūsų uh, e, darbo tvarkė yra uh, vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas komisijos pareiškimas apie rytų partnerystės vadovų susitikimą, kuris vyks Varšuvoje e, rugsėjo 29. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Labai džiaugiuosi, kad šiandieną galiu kreiptis į Jūs e, rytų partnerystės viršūnių sutikimo išvado, e, išvakarėse. Jūs žinote, kad šios savaitės pabaigoje jis vyks Varšuvoje. Parlamentas nuolat remia, nuosekliai remia rytų partnerystę ir e, jūs kalbėsite e, pirmininkė vadovų sutikime apie tai. Ir taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariui ponui Fiuliai už jo paramą rytų partnerystėje, už jos plėtotę. E, mūsų ryšių su kaimynai stiprinimas yra vienas iš didžiausių prioritetų ir aš jau pradžioje sakiau, kai pradėjau eiti pareigas, kad uh, ES didžiausias prioritetas tai bus ir mes turime būti vertinami pagal darbo rezultatus. Per pastarusius 20 metų mūsų kaimynai labai pasikeitė, kaimynai rytuose. Ir labai svarbu jiems e, padėti keistis, žengti toliau link demokratijos ir rinkos ekonomikos. Aišku, šis procesas yra svarbus ne tik mūsų kaiminėms, bet ir mums patiems, nes tai sustiprina mūsų saugumą ir klėstėjimą. 2009 m. gegužę pradėjome rytų partnerystę kaip pagrindą tam tikrą, pagal kurį e, stipriname politinės asociacijas ir ekonominius ryšius su šešiomis valstybėmis - Armenija, Azerbaidžianu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina. Ir mes per pastarosius dviejus metus jau pasiekėme tam tikros pažangos, sustiprinome dvišalius santykius su partneriais. Šiais metais norime baigti dėrybas dėl asociacijos sustarimų su Ukraina, įskaitant e, platų išsamų sustarimą dėl laisvosios priekybos zonos. Taip pat norime pradėti dėrybas dėl e, plataus išsamaus sustarimo dėl e, laisvosios priekybos zonos su Moldova ir Gruzija, kai jos vykdys būtinus reikalavimus. Be priekybos prekybos, mes turime veiksmų planus e, dėl vizų supaprastinimo su Ukraina ir Moldova ir e, vizų supaprastinimo ir readmisijos sustarimai e, prieš keletą mėnesių įsigaliojo su Gruzija. Taip pat ketiname pradėti darybas šiuo klausimu su Armenija, Azerbaidžianu ir Baltarusija. E, Varšuvoje kalbėsime apie stiprias partnerystės, apie ryšius tarp žmonių. Aš labai remiu parlamento pastangas stiprinti ryšius su rytų partnerėmis, kuriant e, Euronesto toliau parlamentinę asamblėją, pilietinę visuomenę, verslo forumai partnerystės struktūroje yra e, įsteigti ir jie susitiks taip pat Varšuvoje, jų atstovai. Per pastarosius keletą metų daugiau kaip 2000 studentų ir mokslininkų iš šitų partnerystės šalių gavo stipendijas, kad galėtų studijuoti ES. Mes manome, kad partnerystė yra pagrįsta tarpusavio atskaitomybė ir prievalėmis ir taip pat bendrų įsipareigojimų plėtoti demokratijos pagarbo žmogaus teisės ir pagrindiniams laisvėms bei įstatymo viršenybės principams. E, Europos Sąjunga patikins savo partnerės, kad jų lūkesčiai e, žengia kartu su mūsų lūkesčiais dėl stipresnės demokratijos. Mūsų partneriai dabar išgyvena skirtingus savo vystimosi etapus. Mes norime juos paremti e, per politinę asociaciją ir ekonominę integraciją e, link ES. Anksčiau e, dar rugsėjį aš šią mintį perteikiau Ukrainai, sakydama, kad daug kas priklausys nuo to, kaip e, Ukraina įgyvendins demokratijos principus, teisinės valstybės principus. E, ponas Fiulė daug kalbėjo apie bylas prieš Juliją Temošenko ir kita, kitus vyriausybės narius. Taip pat mes labai glaudžiai dirbame su Ukraina siekiame plėtoti partnerystę, kad Ukraina galėtų toliau žengti į priekį. Mes labai aiškiai pasisakome apie aiškės represijas ir žmogaus teisų pažeidinėjimus Baltarusijoje. Praeitą gruodį vyko prezidento rinkimai, juo metu pasireiškė uh, E, tam tikros represijos ir po to e, mes e, įdėgėme sankcijas ir pareikalavome, kad iš karto būtų paleisti politiniai kariniai. Tuo pačiu metu mes padidinome savo pagalbą Baltarusijos pilietiniai visuomeniai. Mes E, ėmėmės su ponu Stefanu Fiule peržios kaiminysės politikos ir siekėme įdėkti daugiau sąlygų veiksmuose, kad būtų galima susijęti mūsų pastangas ir partnerių įsipareigojimus dėl reformų. Tai reiškia, kad galima galvoti apie didesnę finansinę paramą ir glaudesnį politinį bendradarbiavimą su tais partneriais, kurie pasieks daugiau pažangos. Tai reiškia, taikysime principą daugiau už daugiau. Kitas labai svarbus elementas yra tai, kad paramos dalį skirsime nevyriausybinėms organizacijoms, piliet, su pilietinė visuomenė jau dabar e, stipriname ryšius ir bus e, numatyta speciali pilietinės visuomenės e, priemonė, paramos priemonė. Aš noriu taip pat padėkoti visiems nariams, kurie padėjo mums kurti šią priemonę ir taip pat Europos demokratijos fondą. E, regione tęsiasi konfliktai Kalnų Karabache, Padnestrėje, Abhazijoje, Pietų Osetijoje. Ir tai tikriausiai kelia mums didžiausią susirūpinimą. Mes siekime, kad būtų taikiai išspręsti konfliktai ir norime, kad būtų daugiau dedama pastangų, kad išspręsti būtų konflikto sukelti iššūkiai. Taryba e, rūpjūčio mėnesį paskyrė Filip Lefor e, specialų e, Pietų Kaukazo ir Gruzijos krizės atstovą. Uh, Jos mandata, jo mandatas apima taikų konfliktų sprendimą pagal tarptautinės teisės principus ir glaudų, glaudų darbą su visais suinteresuotais asmenimis. E, Kalnų Karabacho klausimas taip pat lieka mūsų darbo atvarkėje. Mes remiame Minsko grupę, palaikome dialogą su partneriais, ieškome bendro sprendimo. Mes e, siekiame, kad būtų stabilizuoti ir išspręsti konfliktai. Mes po karo Gruzijoje įkūrėme specialią misiją, taip pat pirmininkaujame Ženevos tarptautinėms dėryboms. E, dėl Padniestrės ES suvaidino svarbų vaidmenį dėrybose pagal 5 plus 2 formatą, kurios prasidėjo rugsėjo 22. Mes taip pat siekėme, kad dėrybos e, tęstusi, kad visos suinteresuotos šalys e, veiktų bendradarbiavimo dvasia. Mes, ponas pirmininkė pasirengė siekti pažangos Varšuvos vadovų susitikime ir taip pat sustiprinti ryšius su savo rytų partneriais. Taip pat norime pasiūsti jiems signalą, kad jie nu, turi dirbti deramai, stiprinti demokratiją ir įgyvendinti teisinės valstybės principus. Ačiū. Madam. Dėkuoju, ponė vice. Pirmininkė. Komisijos vicepirmininkė. Kolega Brokas. mikrofonas nejungtas. Gerbiamas komisarė, kai jūs kalbate apie tarybos veiklą, vis dėlto turėtumėte prisiminti, kad tai yra bendrijos politika, kurią jūs įgyveninate. Aš tikiuosi iš tikrųjų, kad aukščiausių lygos susitikimas Varšuvoje bus sėkmingas, svarbu, kad būtų sudarytas atitinkamas bendradarbiavimo klimatas nežiūrint tų skirtingo išsivystimo lygio. E, taip pat reikėtų paskatinti ir Rusiją, kad ji vadovautųsi dvišalio, daugiašalio požiūrio ir kad, ne, kad būtų taip pat sprendžiami visi konfliktai, kurie sieja atitinkamas kaimynystės politikos valstybės. Todėl labai svarbu vadovautis tuo daugiašalių principu šiame susitikime siekiant pažangos. Pažangos ekonomikos srityje, taip pat ir politikos srityje. Aš manau, labai svarbu tokiuose valstybėse kaip Baltarusija labiau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė ir opozicinėmis partijomis, kadangi demokratija ir žmogaus teisės apskritai yra ignoruojamos ir tikrai pirmenybė teikiama tik tai valstybės aparatui. Pone Ešton ir komisarė Fiulė, aš norėčiau sakyti ir dar keletą pastabų susijusių su pastraisiais įvykiais. Aš girdėjau, kad generalinis Ukrainos prokuroras vadovaujai damasis 57 metų baudžiamo kodekso straipsnių, kuris apskritai buvo priimtas dar Stalino laikais, pareikalavo septyniarių metų. Uh, kas wir weiterhin feststellen müssen. Bausmės ir taip pat 3 milijonų dolerių uh, baudos. 15-16 opozicijos atstovų, ne tik tai Timošenka, atsidūrė tokioje padėtyje. Jeigu penktadienį nebus parengta atitinkama deklaracija ir jeigu nebus reaguojama, tai aš manau, kad mes nepasieksime jokios pažangos galvodami apie laisvos prekybos sutartį ir apie kitas sutartis. Čia reikia siekti pažangos, tuo labiau, kad kalbame apie valstybę, kuri turi tam tikras iliuzijas artintis prie ES. E, Socialistų ir demokratų frakcijos vardu kolega Svoboda. Ačiū pirmininkė, dėkoju vyriausiai įgaliotiniai už tai, kad išsakė savo nuomonę apie rytnų partnerystę ir taip pat už tuos gerus žodžius mūsų uh, adresu. Iš tikrųjų, rytų partnerystė turi skatinti demokratinę raidą tose valstybėse. Tačiau įgyvendant rytų partnerystę nereikia galvoti, kad mes kūrėme kokį nors tinklą prieš Rusiją. Mes kūrėme tiesiog rytų partnerystę pagal valstybių lūkesčius ES adresu. Tai pasakytina ir apie Ukrainą, kuri yra labai svarbus partneris. Ir žinoma, aš šioje konferencijoje Lenkijai linkiu kuo geriausios sėkmės ir, žinoma, stiprinant bendarbiavimą su Ukraina. Ukrainos gyventojai iš tiesų teisėtai abejoja, kaip atsirado ta sutartis su Rusija dėl dujų tiekimo ir dėl kainos. Rusija žinoma, gina Timošenko, tačiau aš žinau, kad šita kaina, kuri buvo sudaryta, nėra tokia palanki Ukrainai, ko gero priešingai. Mano frakcija šiuo klausimu suformulavo labai aiškę poziciją ir tuos klausimus reikia vertinti politiniu požiūriu, o ne e, baudžiamojo kodekso priemonėmis. Todėl reikia ieškoti tinkamo kelio iš šios situacijos. Timošenkos įkalinimas pagal Stalino laikais priimtą baidžiamąjį straipsnį tiesiog yra nepriimtinas. Tu sakei, kad tas straipsnis buvo priimtas 57 metais, tuo metu Stalinas jau buvo miręs. Nesvarbu. Politišė atsilsėtsų. Reikia dar kartą konstatuoti, kad reikia siekti tikslų politinėmis priemonėmis ir aš manau, kad komisija šiam parlamentui dar šioje kadencijoje aiškiai pasakys, kad mes siekime, kad Ukraina taptų demokratiška ir kad būtų siekiama politinių tikslų politinėmis priemonėmis. Ir tai turi žinoti pati Ukraina. And, uh, you are, you are right, Dėkui abu kolegos, visiškai teisūs, paminėdami e, komisijos narį Fiulę, dėkoju jam, kad jis dalyvauja mūsų diskusijoje, jis atsakingas už mūsų artimiausius kaimynus. Ponas Gerbrandi, Aldi frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė, ponė komisijos nariai, vyriausiai galiotinė. E, norint šaukti tango, <coughs> tu turi norėti abu partneriai. Mes ką tik kalbėjome apie partnerystę su vidurio rytais. E, e, iš tikrųjų mes pasirinkome draugės su jais šokti ir e, reikalai ten vystosi. Kai kalbame apie rytų partnerystę, kartais matome, kad yra tam tikra šalta dis distancija. E, yra tam tikras nenoras iš kai kurių mūsų valstybių narių suteikti stimulą mūsų rytų partnerystiai. Tai neteisinga. Mes esame suinteresuoti turėti stabilius kaimynus ir kalba čia ne vien tik tai energetika. Ne vien tik tai apie energetiką. Norėčiau uh, uh, paraginti valstybės narės rimčiau domėtis tikrų politinių dialogų turime būti lankstus, protingi partneriai jeigu matome, kad e, Baltarusijoje ar Azerbaidžiane yra suiminėjami aktyvistai, turime labai greitai reaguoti, turime raginti tas valstybės iš tikrųjų pradėti su mumis bendradarbiauti. Akivaizdu, kad yra sąlygos, yra tam tikros sąlygos, nes jeigu nebus e, sąlygų e, siekiant e, šokti tango, tai iš vis e, nematysime šokio aikštelėje ne vienos poros. Matome taip pat, kad, tarkim, santykiai su Azerbaidžianu keičiasi, nes šalia Rusijos aikštelėje atsiranda taip pat ir Turkija. Neseniai čia Strasbūre mes e, iš pirmų lūpų galėjome išgirsti, ką galvoja mūsų e, rytų partneriai per Euronest susitikimą. Tuo procesu aš tikiu ir manau, kad turime ir toliau e, stengtis vieni kitus girdėti ir tikėtis, kad tai duos pozityvių rezultatų. Dabar kolega Charles Tanok, ECR frakcija. Pirmininkė vyriausiai galiotinė. Uh visai suprantama, kad daug dėmesio ES skiria pietų dimencijai, kaiminės politikai, taip pat šiaurės e, Afrikai ir įvykiams artimuosiuose rytuose, bet mes neturėtume pamiršti šešių rytų partnerių. Ukraina išgyvena labai sunku laikotarpį, dabar matome demokratinės struktūros kenčia, taip pat teisinės valstybės principai, kadangi selektyviai teisingumas pritaikytas Julijai Temošenko. Uh, ir dabar e, ketinama pasirašyti laisvosios prekybos sustarimą su ES, reikia į tai atsižvelgti. Taip pat e, matome, kas vyksta su prezidentu Lukašenka ir padėtis Gruzijoje taip pat kelia susirūpinimą, yra įtampos e, su, dėl, tarp Azerbaidžiano, Armenijos dėl Kalnų Karabako. Aš prieš dvi savaitės lankiausi Euronesto susitikime ir matome, kad uh, pagal 49 straipsnį e, nekalbama apie narystės galimybę, įskaitant tris e, Kaukazo valstybės ir tai paralyžiavo e, visą darbą ir tai nelabai gerai Euronesto parlamentarų bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad Varšuvos vadovo susitikimas nenusileis į tas pačias detalės. ES pirmiausia turėtų galvoti apie pragmatinius dalykus, kaip prekybos liberalizavimas, vizų režimo supaprastinimas, E, o ne apie tokius dalykus kaip e, artėjimas prie narystės. Like Ačiū. E, kolega, aš labai atsiprašau, pono Dogelevičiaus, nepastebėjau jūsų, sėdite antroje eilėje, sveikinu jūs kaip Lenkijos pirmininkaujančios atstovą. Labai ačiū, kad atvykote. Dabar kolega Werneris Šulcas žaliųjų vardu pasisakys. Ponios pirmininkė, gerbiamos ponios ir ponai. Tas naujasis principas daugiau už daugiau turėtų labiau būti pabrėžimas bendrabiauti, bendraujant su pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės forumas yra vienas iš tų forumų, kurio kontekste mes galime bendradarbiauti su Baltarusijos opozicijos atstovais. Todėl gerbiama vyriausioji įgaliotinė, gerbiamas komisarė Fiulė, Norėčiau paprašyti jūsų, kad šito forumo sekretoriatas galėtų gauti būsinę Briuselėje. Šiuo metu šitas sekretoriatas dirba per daug sunkiomis sąlygomis. Euronest susitikimų metu mes pastebėjome, kad tų nacionalinių konfliktų įtampa tiesiog trukdo bendradarbiauti. Labai svarbu, kalbant pavyzdžiui apie Padniestrę, reikėtų užtikrinti, kad diskusijos pagal formatą 5 plus 2 bus, būtų tęsiamos. Aš norėčiau, kad susitikimo metu Varšuvoje jūs pareikalautumėte reabilituoti ir išleisti į laisvę visus politinius kalinius Baltarusijoje ir taip pat, kad sprendžiant įvairias problemas būtų traukta ir Rusija. Jó estét kívánok, uraim és hölgyeim! Most per... Aš norėčiau palinkėti jums kuo geriausių diskusijų šiandien po pietų. Dabar norėčiau suteikti žodį Mastalka. Ačiū pirmininkė kolegos. Manau, kad mes turime remti viską, kas skatina taikius e, santykius ir bendradarbiavimą Europoje. Nemanau, kad rytų partnerystė yra visiškai skaidri, bet taip pat manau, kad e, vadovų susitikimas sustiprins vienybę Europoje, o ne izoliuos, pavyzdžiui, Rusijos. Bus labai malonu, jeigu ES atstovai pabandytų apvienyti Europą. Ir taip pat mes norime pamatyti pastangas e, spręsti Kalnų Karabacho problemas. Labai vertinčiau tai, jeigu Europa labiau klausytųsi, o ne tik patarinėtų. Dėkuoju. Dabar Laisvės demokratijos frakcijos vardu pasisakys ponas Imbrasas. Vienai minutėjai. Varšuvoje vykstantis rytų partnerystės aukščiausio lygio sutikimas bus gera galimybė padarytą pažangą ir toliau tobulinti šios partnerystės politikos strategines gaires. Svarbu, kad šio sutikimo metu, tarp kitų problemų, ypatingas dėmesys būtų skirtas branduoliniam saugumui. Visų pirma, turėtų būti nagrinėjimas naujų atominių jėgainių statybos europos sąjungos pašonėje saugumo klausimus. rusijos ir baltarusijos planai statyti naujas atomines elektrines prie rytinių europos sąjungos sienų gali gerokai susilpninti ne tik rytinių valstybių bet ir visos europos branduolinį ekologinį saugumą. taip pat reikia dėti visas pastangas kad būtų tęsiamas vizų liberalizavimo procesas su moldova ir ukraina derybos dėl laisvos prekybos sutarčių. taipogi pritariu kolegų pono svobodos ir broko minčiai dėl tymošenkos problemos rytų partnerystės politika labai svarbi ir reikšminga lietuvai. vienas iš būsimo lietuvos pirmininkavimo europos sąjungai prioritetų ir bus rytų kaimynystės politika. dėsime visas pastangas kad pirmininkavimo laikotarpiu būtų stiprinamas rytų partnerystės valstybių suartėjimas su europos sąjunga siūlau vieną rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimą surengti lietuvos pirmininkavimo metu lietuvoje. dėkui už dėmesį. köszönjük szépen most pedig nem utolsó sorban mölzer képviselő. dėkoju dabar ponas mölzeris kalbės vieną minutę neprisijungusių vardu. ačiū pirmininke šešios buvusios Sovietų Respublikos dabar gauna mūsų pagalbą ir žinoma Rusija nepritarė tokiai partnerystiai. Tos partnerystės valstybės gali būti ir kada nors ES na, narysės kandidatės. Labai svarbu pasiekti, kad Timošenko atžvilgių būtų vykdomas teisingas ir nešališkas teismo procesas. Tačiau labai svarbu, kad už šiomis pastangomis tiesiog teikti pagalbą, užtikrinant demokratiją ir demokratinius principus, tai rodo ir Turkijos pavyzdys. Kiekviena at, kiekvienu atveju režimai paskelbia, kad išleis politinius uh, kalinius, Tačiau demokratinės reformos, nors ir teikiant didžiulę finansinę pagalbą, nėra vykdomos. Ir būtent to mes negalime pasiekti ir Ukrainoje, kadangi viską valdo dabar Timošenko byla. Dabar kiti kalbėtojai. Pirmasis pasisakys ponas Hökmarkas. Prašom pusantros minutės. Pirmininkė, susitikimas Varšuoje turi būti stiprus. Reikia paremti reformas. Tai turi būti rytų partnerystės prioritetas. Tai yra labai svarbi galimybė įtakoti visuomenės, nes visos tos šalis dabar tarsi kryškelė tarp dviejų krypčių ar žengti autoritariniu keliu, ar link demokratijos ir atviros visuomenės. Tai vyksta dabar. Ir jeigu prarasime galimybę dabar, tai ateityje nebesusigražinsime savo pozicijų. Labai svarbu pastebėti, kad kalbame apie Europą ir apie demokratiją bei teisinę valstybę. Ukraina yra vienas iš pavyzdžių. Matome, kas vyksta su Julija Temošenko. Uh, Pasižiūrėkime, kaip dabar atsiranda su teisinė valstybė ir žmogaus teisėmis bei atvira visuomenė. Man atrodo, kad nepaprastai svarbu yra tai, jog ES panaudotų visas priemonės. Esame didžiausia ekonomika pasaulyje, galime numatyti asociacijos sutarimų galimybės vizų liberalizavimą, stipendijas. Taip pat turime siūsti labai stiprų signalą apie iš ankstinės sąlygas, kurios turi būti vykdytos norint glaudesnio bendradarbiavimo. Aš manau, kad viršūnių susitikimas turi pirmiausiai siekti konkrečių veiksmų, kurie leistų ir įgyvendinti tokias priemonės. Ačiū. Dabar ponas Sivieč. Ačiū, e, ponė pirmininkė, gerbiamas e, komisijos nary, e, vyriausiai įgaliotinė. Rytų partnerystė išlaikė egzaminą puikiai, o dabar mes turime pagalvoti, ką daryti toliau. Dėkoju komisijai už jos parengtą komunikatą, kuris rodo, kad judame tinkamą kryptimį. Rytų partnerystė e, turi remtis diferencijuotą politiką. Ji turi apimti iš vienos pusės tokias šalis kaip Moldova ir Azerbaidžianas. Taigi daugiau už daugiau, bet mažiau už mažiau. Norime matyti stipresnę demokratiją, paremtą žmogaus teisėmis, norėtume, kad ateities santykiai su tomis valstybėmis remtusi tų tautų vertybėmis. Stokholmas ir Varšuva buvo kaip tik tos dvi sostinės, kur rytų partnerystės idėja buvo išvystyta. Konkrečiai kalbant, Ukraina yra nepaprastai svarbi. Deja, mes žinome, kad prastai dirba e, teismų sistema tenai. Tačiau neturime maišyti strateginių dalykų su taktiniais. Vizų režimų e, palengvinimas. E, manau, kad svarbu yra padaryti taip, kad tų kraštų žmonės galėtų lengviau pas mus atvykti Kérjük, tartsák be az időt, kedves kollégák. O következ... Prašau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar pasisakys ponė Jetinmaki. Ačiū pirmininkė. Pilietinė visuomenė ir pluralistinė politinė kultūra yra esminės svarbos visoms valstybėms. Todėl sveikinu mintį dėl pilietinės visuomenės dėl specialios priemonės pilietiniai visuomeniai remti, kuri įrašyta, jeigu šiais mėnesį atliekant rytų partnerystės peržiūrą. Tačiau kol kas pati mintis man nėra iki galo aiški tos priemonės. Todėl norėčiau vyriausiosios įgaliotinės paklausti, kaip pilietinės visuomenės paramos priemonė bus plėtojama, koks bus jos vaidmuo kaiminystės politikos kontekste ir kaip tai siesi su Europos demokratijos fondu, apie kurį daug kalbama. Ačiū. Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kaminski képviselő úr a szó. Dėkoju. Dabar vieną minutę sutik žodį kolegai Kaminski. Dėkoju, vyriausiai galiotinė. Norėčiau padėkoti Jums už uh, jūsų išsakytų žodžius Gruzijos adresu prieš šį susitikimą. Aš norėčiau pasakyti, kad Gruzijos teorinis, e, teritorinis neliečiamumas yra labai svarbus orumo klausimas. Žinoma, ir Ukraina yra labai svarbus mūsų diskusijų ir bendradarbiavimo partneris. Dėl e, Janukovičio veiksmų. Aš nemanyčiau, kad situacija Ukrainoje reikėtų dabar lyginti su situacija, kuri buvo susidariusi Stalino laikais. Tai nepalyginami dalykai. E, taip pat galvojant ir apie žmogaus teisės pažinėjimus Rusijoje. Labai svarbu, kad parlamentas reguliariai domėtųsi žmogaus teisų klausimais Ukrainoje. Tai turi daryti visos politinės frakcijos, jos turi domėtis žmogaus teisų klausimais ir įvairiais plėtodamos kontaktus su Rusija. Tuo labiau, kad ne visos partijos yra leidžiamos, visoms partijoms leidžiama dalyvauti rinkimuose į Dūmą. Dėkoju ponui Kaminskijui, dabar ponas Provera. Vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Rytų partnerystė yra labai svarbus politinis matmuo ES. Tačiau e, susirūpino kelią tam tikros kliūtis čia. E, Baltarusijos, e, Baltarusija kelia nerimo, e, Ukrainoje kelas, e, e, kylas E, nerimas dėl žmogaus teisėjų pažeidinėjimo. E, dalis Gruzijos yra e, okupuota ir kyla įtampa tarp Azerbaidžiano ir Armenijos. Kyla konflikto grėsmė. Aš nesakau, kad reikia atsisakyti rytų partnerystės. Tiesiog turėtume priminti savo partneriams jų atsakomybę, būtinybę ginti demokratinės vertybės. E, Europa negali priimti tarptautinės teisės laužimo, e, kuris e, lemtų teritorinės, teritorinio neliečiamumo laužimo. Fundamentali sul rispetto dei diritti umani. Köszönjük szépen, most pedig Stojanov képviselő úré a szó. Egy perccel. Благодаря, господин председателю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 Lengyelország képviselője Szárius Volszki képviselő úr a szó. Ačiū pirmininkė. Kai bandau palyginti, kas vyksta šioje salėje, diskutuojant apie pietų regionus ir apie rytų regionus, ehm, man lieka vis mažiau optimizmo. Aš tikrai nesu toks optimistas kaip mano e, prelegentai. Uh, Visi tekstai, visi dokumentai, visos deklaracijos yra gerai, bet e, aš abejoju, ar mes ką nors pakeisime. E, viršūnių sutikimas vyksta labai sudėtingame kontekste, nėra ko slėpti. Es vyksta neįgiama dinamika dėl krizės, e, taip pat krizės pietinėje dalyje. Neseniai visi matėme, kokią niūrę naujieną pranešė vadovų sutikime. Taip pat E, turime dviejonių dėl to regiono gebėjimo judėti link demokratijos. Ar, tai visa, ar visa tai leidžia mums pakankamai įtakoti procesus rytuose? Tiesą sakant, e, pamatę, kas vyksta pietuose, mes nenorėtumėm, kad tai pasikartotų rytuose. Mes nenorime, kad kur nors Minskė, Bakurė ir Revenė pasikartotų dienminio e, aikštės įvykiai. Turiu klausimą dėl Ukrainos, nuo kurio negaliu sulaikyti. Pane atstovė, ar jūs e, galite atmesti mintį, kad Janukovčius žaidžia dvigubą žaidimą? Viena vertus tarsi siekia demokratijos, kita vertus e, pats užkerta kelią suartėjimus Europą, būtent e, taip elgdamas su Timošenkos byla. Ukraina yra savotiškas indikatorius. Mes turėtumėm iki Lenkijos pirmininkam pabaigos e, sudaryti e, partnerystės sutartį, tačiau galime atsisakyti ją ratifikuoti, jeigu visi tie įvykiai ir toliau tęsis taip, kaip jie vyksta. Másfél percre. Dėkojame, ponas Viganin. Uh, aukšto atstovė, mėly kolegos, manau, kad nereikėtų tikėtis iš viršūnių sutikimo per daug. Kita vertus, negalime nepripažinti, kad nuo 2008 metų, kada rytų partnerystės vadovų aukščiausio lygio sutikimas e, įkvėpė šią naują iniciatyvą, pasiekta nemažai. Prabėgo netiek jau daug laiko. Kita vertus, mums pavyko iškristalizuoti politiką, kuri dabar pradeda rodyti tam tikrų rezultatų. Taigi nebūčiau toks jau pesimistas. Aš savo akimis matęs, kad vis daugiau ir daugiau žmonių iš e, rytinės kaimynystės, rytinių partnerystės valstybių savo ateitį sieja vizijomis, e, savo ateitį mato vizijose draugės su mumis, siekia kaip ir mes daugiau skaidrumo, daugiau atsakomybės ir mano pačios procesus turėtumėm skatinti. NP peržiūra komisijos komunikatas, kuris pasirodė nuo gegužės mėnesio, vėlgi davė tam tikrą impulsą rytų politikos tolesnė plėtrai. Ir be abejo, rezultatų mes pasieksime tik tai tada, jeigu koordinuosime savo veiksmus geriau, jeigu palaikysime vieni kitų iniciatyvas įvairiuose lygiuose, tai yra komisija, taryba, parlamentas, valstybės narės, visi dirbs iš vien. Ko mums reikia, tai rytinio regiono pietiniai dalys skirti daugiau dėmesio, nes e, ta Na, dėl to turbūt sutinka visi mūsų partneriai. E, bendras tikslas galėtų būti pirmiausiai bevisis kelionių režimas. Taip pat turėtumėm atverti partneriams daugiau programų, ypatingai programų mokslo srityje arba švietimo srityje. Ir galų galia asociacinė sutartis su Ukraina galėtų būti e, geras įkvėpimo šaltinis visiems kitiem. Galiu tikrai pasakyti, kad e, baudžiamasis kodeksas, kuris tebe galioja nuo stalininių laikų, tik tai dar kartą byloja, kad e, pokyčių reikia ir pati Timošenko būdama valdžioje taip pat nieko nepadarė, kad šį baudžiamąjį kodeksą pakeistų. Ačiū kolega, be melinoji kortelė. Buvo parodyta. Ar sutinkate atsakyti? Milna kartelė reiškia, kad noriu jums užduoti tiesiogį klausimą. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, ponė Viganinai. Atsižvelgdamas į tai, ką pasakė ponas Arišvolski, ką jūs manote apie Euronės pasiūlymą? Ar jais buvo pakankamai patrauklus mūsų rytų partneriams? Kokia jūsų patirtis šiame forume. Ar jūs ir jūsų šalies žmonės mano, kad šis pasiūlymas turėtų būti peržiūrėtas atidžiau? Ačiū. Ačiū už klausimą. Nes iš ties per tokį trumpą laiką neturėjau galimybės ištarti e, e, keletą žodžių prie jūrų net. Taigi, E, teisybė, kad mums nepavyko patvirtinti e, pristatyto pranešimo ir tai įvyko dėl nedėlių nesutarimų, dėl vieno nedėlio klausimėlio, kadangi iš tikrųjų e, šiaip Euronest asamblėje buvo aptarti tie dalykai ir be abejo mums dabar belieka tik tai pasimokyti ateities posėdžiams iš savo klaidų. Tačiau mano paties patirtis, kad Euronest yra gyva struktūra Jie visi labai džiaugiasi galimybę bendradarbiauti su mumis ir e, iš tikrųjų ateities darbo jie taip pat ketina dėti daug pastangų. Bent jau tokį įspūdį aš sudariau apsilankęs Armenijoje ir e, Azerbaidžinė po Euronės e, bendros sesijos prieš porą savaičių. Na, viskas labai ačiū, jūsų laikas jau tikrai baigėsi. Panas Štovskis. Ačiū pirmininkė. Rytų partnerystė yra Lenkijos pirmininkaujančių šalies vienas prioritetų. Baigiamajame vadovų susitikimų dokumente turėtų būti konkretūs pasisakymai. Pavyzdžiui, konkretūs pasiūlymai dėl bevizio režimo, dėl tranzito dėl vizų panaikinimo ir kiti. Reikėtų rimtai pagalvoti, ar ES rytų kaimynai galėtų, negalėtų gauti papildomo finansavimo. Galbūt kai, kai kurie ES rytuose esantis regionai galėtų būti taip finansuojami, sakykime, Liublino regionas yra vienas iš tokių, kuris galėtų vykdyti tam tikrus kaiminystės projektus. Žodžiu, reikėtų elgtis pagal tą patį principą, kuris yra taikomas ir pietų partnerystiai. Politinės problemos dabar negali aptemdyti mūsų šios partnerystės e, e, iniciatyvų ir e, reikėtų stengtis, kad nepasikartotų arabų pavasario istorija, tik tai todėl, kad pritruks pinigų. Taigi dabar trūksta tikro, kon, tikros koncepcijos. Ačiū. Ponas Ungrijanų, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė Varšuvos susitikime bus pabrėžtos, pabrėžti lūkesčiai, kurios reiškia mūsų rytiniai partneriai. Tačiau ar to pakanka? Ar tai atspindi politinę realybę prie mūsų rytinės sienos? Timošinkais surinktas Stalino laikų teismas, o Putinas ir Medvedevas keičiasi vietomis tarsi būtų carai. Mes turėtume pasiūlyti demokratinę alternatyvą tam užkratui, kuris dabar yra apėmęs tą visą teritoriją. Tačiau mūsų signalas nėra viena lytis. Vizų liberalizavimo procesas sulėtėjo, tas pats pasakytina apie prekybą. Mes labai daug dėmesio suteikime, suteikime į pietus, dėl to nusivylė rytiniai partneriai. Nabuko projektas prarado svarbą. ES nesugeba padėti išspręsti užšaldytų konfliktų, o tie konfliktai, kaip parako statinė pasirengia užsiliepsnoti. Taigi, rytų fronte nieko naujo, pirmininkė. Visą tai neskatina mūsų partnerių vykdyti demokratinių reformų. Paminėkime dar strateginę ir energetikos krizę. Visą tai skatina ir ekonomikos krizę. Mūsų politikos rytinė dimensija Jos plėtra priklauso tik nuo mūsų. Pirmininkas apgailestauju, bet turime suteikti žodį kitam kalbėtui. Pone Flašikova. Pani Ešten, je pochopitelné, že v posled... Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju poniai Ešton. Iš ties, pastaruoju metu daugiau dėmesio skyrėme pietiniams kaimynams, o ne rytiniams. Tačiau rytinių kaimynų nederėtų užmiršti po 2004 metų plėtros. Atsirado mūsų nauja kaiminystė, tačiau mūsų bendrabiavimas, mūsų gerovė turėtų būti bendra. Daugelis analitikų sako, kad šie metai yra labai svarbus tai rytų partnerystiai. Svarbu kalbėti apie finansus. Dabar tikimės, kad trim ketvirtadaliais bus padidintas finansavimas. Tai numatyta kitoje finansų perspektyvoje. Tai prioritetas Lenkijos pirmininkavimui. Kitas svarbus klausimas, svarbus klausimas tai yra Rusijos vaidmuo Rusija iniciatyva nėra neįtraukta, tačiau partnerystė neturėtų būti suprantama kaip veikla nukreipta prieš Rusiją. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad neturėtume užmiršti 2013 metų iniciatyvų. Jas reikėtų plėtoti nuosekliai, sistemiškai ir įtraukiant visas valstybės narės. Ačiū. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dabar ponas Magalski, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Dešimtajame dešimtmetyje perspektyva Lenkijai priklausyti ES ar NATO atrodė toluma, tolima, bet ji mums labai padėjo sukurti demokratinius standartus savo šalyje. Mano kolegos iš EPP čia taip pat nori įkurti tam tikrus standartus. Mes turime kažkaip padėti apsaugoti žmonių teisės tuose regionuose. Ir aš noriu kreiptis į Jūs, komisarė. Varšuvoje reikia surenkti šventę, kaip sakė ponas Žyvėts. Reikia atverti šioms šalims aiškę narystės perspektyvą. Reikia joms padėti, sustvarkyti su savo geopolitinė padėtimi, padėti joms e, saugoti žmogaus teisės. Taigi, ponė komisarė, mes prašome Varšuvoje jums nusiųsti šioms šalims, šioms šalims aišku integracijos signalą. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Galeris. Ačiū. Rytų partnerystė yra svarbi ir mums, ir mūsų rytų partneriams. Jų prieartėjimas prie ES priklausys nuo to, kokie vyks demokratiniai procesai šiuose šalise. Mofomo yra tas, daugiau už daugiau yra tas procesas, kurį mes pasirinkome, tačiau reikia žiūrėti, kad jis netaptų mažiau už mažiau procesu. Problemų jau yra su Ukraina, kaip parodė e, tai, ką pasakė ponas Fiulė ir ponas Brokas praeitą savaitę. Politiniai procesai prieš Timošenko ir Lucenko tikrai E, nėra pavyzdiniai ir Janukovičių reikia matuoti demokratijos matais. Kas nori tapti mūsų asocijuotų partnerių, negali pasisakyti už diktatūros atkūrimą. Tai yra. Tai taip neturėtų būti daroma, jeigu tikimasi, kad ta šalis kada nors galės patekti į Europos šeimą. Pritariu ponui Kaminskiui, kuris susirūpinęs dėl žmogaus teisų situacijos Rusijoje. Jau šiandien aišku, kad Rusijoje nevyks demokratiniai rinkimai, taigi galime net nesiųsti ten savo stebėtojų. Taigi kritika, kurią išsakome Ukrainos atžvilgiu, neturėtų būti nutylima ir Rusijos atžvilgiu. Ačiū. Uh, uh, the... yes. Norite atsakyti? Miganskį, prašome. E, Ačiū. Aš nesupratau jūsų paskutinio sakinio. Jūs nenorite, kad mes siūstume stebėtojų delegaciją į delegacijas į tas šalis, kuriuose įtariame, jog rinkimų rezultatai bus fabrikuojami. Aš ne visiškai suprantu jūsų poziciją. Juk stebėtojai informuoja mus apie uh, galimas, galimus netitikimus rinkimų procedūrose. Taigi mes būtinai turime siūsti į Rusiją stebėtojus, netgi jeigu ir įtarėme, kad ten rinkimai bus falsifikavojami. Prašom, ponė Galerį. Aš esu rinkimų stebėtojas Tunise, bet vis dėlto manau, kad misijas reikia siūsti ten, kur yra bent kokia viltis, kad visas procesas yra bent truputį demokratiškas ir gali iš principo uh, vesti prie demokratinių rezultatų rinkimuose. Deja, žvelgdamas į Rusiją ir tai, kas ten vyksta pastaruoju metu, turiu konstatuoti, kad ten vykstantis dalykai tikrai nesibaigs demokratiniais rinkimais, nes nebuvo prie rinkimų, į rinkimų kampaniją įleistos visos partijos, kurios to norėjo ir visas žiniasklaidos aparatas dirba tam, kad E, išrinktų tokią dūmą, kokios nori tam tikros jėgos. Taigi aš manau, kad galim laisvai sutaupyti šį vizitą ir ten net neverta važiuoti. Dabar kalbės ponas Pašku. Vieną minutę. Mes norėtume patikinti rytų valstybės, kad jos nepamirštos ir kad jos gali tikėtis suartėti su Europos Sąjunga. Tos valstybės iš tiesų anksčiau priklausė Sovietų Sąjungai ir tai komplikuoja reikalą ir įtraukia į lygti Rusiją. Be to, krizė sukėlė įvairių problemų Europos Sąjungai. Taip pat netikėti įveikiai Šiaurės Afrikoje. Tai papildomos komplikacijos. laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar kalbės ponas Bielan. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Rytų partnerystės susitikimas yra labai svarbus Lenkijai, tai yra vienas iš didžiausių užsienio reikalų reikalų įvykių Lenkijai jos pirmininkavimo metu. Ir pareiškimas, kuris bus parengtas, gali tapti labai geru bendradarbiavimo pagrindu Europoje dabar gyvename krizės sąlygomis ir žinoma, ta krizė turi poveikį ir mūsų rytų partnerystiai. Vis daugiau žmonių domisi šiuo metu rytų politika ir mes žinome, kad mūsų plėtra gali vykti tik tai į e, rytų pusę. Tam reikia sukurti gerą pagrindą. Dar iki baigiantis metams galima būtų pasirašyti asociacijos susitarimą su Ukraina mes taip pat turime tas galimybės kurti laisvosios priekybos zonas atitinkamose šalyse ir tokiu būdu atverti šalims e, Europos narystės perspektyvą, pavyzdžiui, Gruzijai ir Moldavijai. Kitais metais taip pat vyks e, forumas organizuojamas Lenkijos ir Ukrainos, tai taip pat labai svarbus svarbus žingsnis pirmin. Reikia nepamiršti ir laisvės ir e, žmogaus teisų klausimų, kurie taip skaudžiai iškyla Baltarusijoje. ES čia turi užimti principingesnę poziciją. Ačiū. Dėkojam. Toliau kalbės ponia Ibrišagič. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. mūsų rytinės partnerystės atsidūrusios kryškelėje. Viena vertus jos siekia pilna vertės demokratijos, kita vertus jiems grėsia nukrypimas nuo to kelio pilietinės visuomenės organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos reikalauja laisvės, spaudos laisvės, be to nieko negali įvykti įtampa, kurią jautėme pavasarį, kol kas sprogimas neįvyko. Mes turime dirbti kartu, ponė Ešton, stengtis kontroliuoti situaciją. Šiuo metu situacija tarsi rami, tačiau negalime atsipalaiduoti. Turime aiškiai suprasti, kas vyksta toje rytinėje erdvėje. Mes turime stebėti konfliktus tose teritorijoje, Tarpnestrija ir kitur. Ir kiekvieną situaciją turėtume vertinti vienodai. Sprendimai turėtų būti vienodi visiems. Ačiū, ponas Kirilovas. Pirmininkė, rytų partnerystė tai iš tiesų galimybė bendrabiauti rytiniams kaimynėms ir Europos Sąjungai. Reikia išlaikyti pusiausvyrą santykiuose su visais rytiniais partneriais ir neišskirti atskirų valstybių. Reikia matyti regioną kaip vienetą labai svarbus regioninis bendrabiavimas, ypač transporto, energetikos koridorių plėtra. Tai labai svarbu ES apsirūpinant energetiką, taip pat integruojant partnerius ekonominė prasme į ES įtakos lauką. Tačiau tai neįmanoma, jeigu sienos bus uždarytos arba vyraus konfliktai. Todėl turime sukurti pasitikėjimo atmosferą, turime įspręsti konfliktus. Mes turime imtis stabilizuojančio vaidmens Gruzijoje, taip pat aktyviau veikti Tarpniestrėje ir Nagoro Karabache. Mes turime tuos klausimus kelti diskutuodami su Rusija. Tai labai svarbu. ES pastangų tikrai reikia stabilizuojant konfliktus. Tokia turėtų būti pagrindinė ES rolė rytų partnerystės srityje. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Koval. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš nepalaikau tos nuomonės, kad mes padarėme viską tam, kad vyktų, sėkmingai vyktų rytų partnerystės programa. Manau, kad Europa į šią partnerystę žiūri apskritai labai iš šalies, ypač kai kalbam apie finansinį uh, finansinius įsipareigojimus. Mes žinome, aš suprantu, kad jūs padarėte nemažai, jog Varšuvos susitikimas būtų sėkmingas. Tai yra tikrai didelė galimybė žengti pirmin. Varšuvoje mes kaip niekas kitas gerai žinome, ką tai reiškia. mes turime žvelgti į ateitį. Dabar, dabartinė padėtis mūsų netenkina, tačiau reikia atverti perspektyvą jaunimui, kai vaikai užauks, kai jaunimas baigs studijas. Tiems žmonėms reikia parodyti perspektyvą, kad jie galės bendradarbiauti su mumis, galės veikti kartu. Mums reikia universitetų, kurie atsivertų rytų partnerystiai. Reikia naujų, be kita ko ir finansinių perspektyvų bei perspektyvų ateities kartoms Ta rodo pavyzdžiai Rytų Afriko, e, Šiaurės Afrikoje. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės ponės Gžip. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Tai, ką pasakė vyriausioji įgaliotinė, skambėjo labai optimistiškai. Ji kalbėjo apie rytų partnerystės politikos sėkmę. Tos sėkmės aš jums norėčiau palinkėti ir jums, komisarė Fiulė, ir Lenkijos pirmininkaujančiai šaliai. Mes visi norėtume, kad mes, na, ne, neatsidurtume tokioje pačioje padėtyje kaip po Euronest asamblėjos. Žinoma, reikia jau sakyti, kad, kad e, parlamentinės asamblėjos susirinkimas apskritai buvo sėkmė ir tai, kad jį pradėjo darbą, buvo sėkmė. Tačiau to nepakanka. Na, o ko aš tikiuosi iš Varšuvos susitikimo? Aš tikiuosi, kad bus pasakyta galų gale, kaip vyks šios partnerystės finansavimas. Tikiuosi, jog ES vyriausybės padarys viską, kad padėtų opozicijos atstovams tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, ir poniai Tomašenko. Taip pat reikia dirbti rengiant asociacijų susitarimus su Moldavija ir Gruzija. Tikiuosi, kad galėsime pasidžiaugti ir teigiamais poslinkiais Baltarusijoje, kuri, kuriuos patys galėtume padėti įgyvendinti. Na, kokių dar galima tikėtis e, teigiamų rezultatų iš to susitikimo? Reikia konkrečiai kalbėti apie vizos režimų supaprast, vizų režimo supaprastinimą. E, yra Šengeno zona ir valstybėms, kurios dalyvauja rytų partnerystėje, ši tema labai svarbi. Ukraina, Moldavija būtų tos šalis, kurioms reikia ypač e, daug apie tai diskutuoti, su kuriamis reikia ypač daug apie tai diskutuoti. Taip pat ir e, šitų šalių infrastruktūros stiprinimas turėtų būti vienas iš svarbių klausimų. Ačiū. Ačiū. Antrasis rytų partnerystės vadovų sutikimas Varšavoje. Varšavoje yra puikiai proga pasiūsti daug rimtesnę politinę žinią apie Europos politiką ir išvados turės lemiamas reikšmės ateityje įgyvendinant rytų partnerystės politiką. Nėra jokių abejonių, kad reikia užsiminti apie kaimynystės politiką. Komisijos dokumentas, sakyčiau, reaguoja į besikeičiančią situaciją, tai yra jo mintis, jo kryptis yra teisinga, tačiau esama tam tikrų sričių, kur nebuvo imtas visų reikiamų priemonių. Politiniai įvykiai ne visada klostėsi tinkama linkme, ne visada be abejo ir mes esame už tai atsakingi, tačiau kai kur turime kietai laikyti savo pozicijos. Taip pat turėtumėm palaikyti finansinės E, pagalbos idėja, bet ji turėtų būti siejama su kiekviena šalies padaryta pažanga. Požiūris į pilietinę visuomenę taip pat yra labai svarbus ir galų galę pasiūlymas e, sukurti Europos demokratijos skatinimo fondą būtų labai sveikintina iniciatyva. Aš kreipiuosi ir į komisijos atstovus, ir į aukštą, aukščiausią atstovę, e, ragindama įgyvendinti šią iniciatyvą. E, taip pat yra priemonių, kurios nebuvo pilnai išnaudotos, nebuvo išnaudotos taip, kaip reikia. Ir manau, kad pirmiausiai turėtumėm panaudoti tuos e, mechanizmus, tas priemonės, prieš kurdami naują fondą. Ir čia komisija be abejo galėtų pasinaudoti savo įtaką. Ir tikiuosi, kad e, iki Varšuvos aukščiausio lygio sutikimo reikalai pajudės reikiamą linkme. Toliau pasikeitė kalbėtojai, dabar ponas Kukan. Ačiū. Varšuvos aukščiausio lygio sutikimas be jokių abejonių bus vienas iš svarbiausių renginių, pirmininkaujant Lenkijai. Aš esu susitikinęs, kad tai bus savotiškas uh, atžyma, savotiška atžyma mūsų santykiuose su rytų kaimynais. Uh, sąjungos ambicija nori dalyvauti pasaulinėje politikoje, dėl to labai svarbu apsibriežti aiškiai savo poziciją uh, E, santykiuose su strateginiais, pačiais svarbiausiais partneriais. Čia mes turime aiškiai duodžinį, jog esam pasirengę vaidinti lemą vaidmenį regione. Rytų partnerystė. Tam, kad rytų partnerystė būtų sėkmingas projektas, mes turime gilinti politinę partnerystę, e, turime gilinti mūsų santykius, e, turime imtis priemonių ir gilinti visokiojopai bendradarbiavimą su ES. E, viršūnių sutikimas e, leidžia nubriežti savotišką programą talisniam laikotarpiu. E, ir tai yra labai svarbu, nes kitaip šalis, kurios turėtų tapti mūsų partnerėmis, gali staiga užimti oportunistinės pozicijas. Ir gali būti, kad jos įstriks kažkur tai pusiaukelėje tarp sovietinės praeities ir demokratinių reformų, tačiau mes to nesame suinteresuoti, todėl turime uh, reaguoti į iškilusius klausimus, į pagėdavimus tokius kaip e, vizų panaikinimas demokratinių institucijų bei pilietinės visuomenės stiprinimas ir panašiai. Na ir galų gale mes turime be abejo nepamiršti saugumo klausimų ir priekybinių santykių. ES turi e, suartėti su šiom valstybėm ir e, atverti galimybę jom prieartėti prie mūsų taip pat. Aš labai tikiuosi, kad e, Varšuvos sutikimas tikrai bus sėkmingas. Ačiū. Toliau ponas Mikolašik, e, pusantros minutės. E, ačiū, pana pirmininkė, e, gerbiamas komisarė, gerbiama aukščiausiai atstovą. Varšuvos aukščios lygių sutikimas leidžia atšviežinti santykius tarp ES ir rytų partnerių, tačiau tai dinamikai reikia, kad mes aiškiai išdėstumėm savo viziją ir savo tikslus šioje srityje. E, reikia parengti ilgalaikę strategiją, jeigu norime veiksmingiau gyventi tikslus. Rytų partnerystė galėtų būti iš tikrųjų puikia priemonė, puikus variklis, kuris leis kurti, e, kuris leis pasiekti klėstėjimą abiejose pusėse ir įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. E, Varšuvos sutikime turėtų būti aiškiau nužymėta galimų dėrybų eiga, kai bus daromasi dėl partnerystės sutarčių. Taip pat e, čia turėtų būti pabrėžti e, es pageidavimai, e, jog demokratinės reformos turėtų būti gyvenamos sparčiau šiuose rytų kaimynės valstybėse. Na ir galima būtų kaip vieną iš neigiamų pavyzdžių paminėti, kad be abejo yra problemų tame, kaip viena iš mūsų rytų kaiminių elgėsi su savo būsę premjerė, ponė Timošenko. Uh, E, be abejo, e, svarbi tema taip pat yra energetikos klausimai, energetinis saugumas ir tai taip pat neatsiejama nuo aplinkosaugos politikos. Tad matome, kad lieka daug e, neįspręstų klausimų, apie kuriuos reikės kalbėti. Vienas iš jų yra Kalnų Karabachas, Europos politikai buvo jį primiršę, kita vertus įtampa ten auga. Neturėtumėm ignoruoti Armenijos reikalavimų, kurią beje palaiko Rusija. Taigi jums reikia rasti tikrai protingą politinį požiūrį į visą šitą problemą. Labai ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja bus. E, paskutinis kalbėtojas bus sponsokas. Pirmininkė. Vicepirmininkė. E, rugsėjo pabaigoje Varšuvoje vyks šis aukščiausio lygio sutikimas ir panašiai kaip ir per ankstesnį Vengrijos pirmininkavimo laikotarpį. Plėtra, tolesnė plėtra yra svarbus klausimas Lenkijos pirmininkavimo darbo tvarkėje. Ir e, mes daug dirbame bendrai, rengdami šį artėjantį e, viršinių sutikimą. Man belieka tai pasveikinti Lenkiją. Ir mm, palinkėti, kad ir toliau e, šitas partnerystės klausimas būtų plėtojamas, bendradarbiaujant su Švedija. Aš taip pat norėčiau sakyti solidarumą, kurį pirmininkauti Vengrija išsakė Kroatijos atžvilgių, jei rengėtis įstoti Europos Sąjungą. Uh, E, dabar Lenkija panašų solidarumą demonstruoja Ukrainos e, atžvilgiu. Kadangi netrukus minėsime apvalės Sovietų Sąjungos širimo metinės, tai man dar kartą leidžia pabrėžti, jog tikiuosi, jog e, dabar Europa gali būti suvienita kitoj pusėje geležinės uždangos, tačiau būtent per solidarumą ir e, per išbaigtą integravimo procesą. Mes visi žinome, kokie įvykiai vyksta mūsų kaiminystėje ir kad jie daro neišvengiamą įtaką visai ES. Taigi rytų kaiminystė yra labai svarbi pačiai stipresniai Europai. Rytų partnerystės valstybės vykdo reformas tam, kad galėtų priartėti prie ES. Mes nulatos Ehm, reikalaujame tolesnių reformų, reikalaujame, kad būtų ehm, laikomas žmogaus teisų, apgerbimas žmogaus teisės tokiose šalise kaip Ukraina ir Baltarusija. Ehm, na ir mes turime nepamiršti savo pačių įsipareigojimų stiprinti tos ryšius, todėl per vadovų sutikimą mes turėtumėm taip pat pasiūsti politinį signalą, išsakyti savo valią ir parodyti ryštą suvaidinti lemiamą lyderio vaidmenį šiame regione. Ačiū, dabar perėmėme prie spontaniškų pasisakymų. Labai daug žmonių prašė žodžio, tačiau mums liko tik penkias minutės, taigi tikrai visi negalės pasakyti. Pirmiausiai minutį suteiksiu žodą panu Liusekui. Ačiū pirmininkė. Pone vyriausiai įgaliotinį, pone komisarė, aš kaip Lenkas didžiuojuosi tuo, kad mes galime organizuoti šį susitikimą Varšuvoje. Bet manau, kad ne vien tik Lenkija, bet ir visa ES gali didžiuotis tuo, nes tai žingsnis teisinga kryptimi. Mes siūlome tai, kuo tos šešios šalis, kurios dalyvauja šioje partnerystėje, galės e, pasiremti ateityje. Šios valstybės siekia politinio stabilizavimo, nori demokratijos, nori saugumo ir mes galime joms padėti. Ekonominės, ekonominės plėtros klausimai be jokios abejonės yra labai svarbus ir būtų tikrai labai geras ženklas, jeigu dėrybos dėl asociacijų susitarimų su Ukraina baig, galės, galėtų būti baigtos dar šiemet. Tai būtų labai aiškus signalas, kokie yra mūsų siekiai. Taip pat mes galėtume pagilinti, paspartinti dėrybas ir su Moldavija bei Gruzija. Ačiū. O dabar kolegas Molkova. Vážená pani predsedajúca, politika východného partnerstva. Pone pirmininkė, rytų partnerystės politika yra labai perspektyvi ES ir šešioms rytų valstybėms. Tačiau tai yra ilgalaikė politika, rezultatų nereikėtų laukti iš karto, juos pamatysime tik po keliarių metų. ES tarsi ištiesia pagalbos ranką, kad tos valstybės galėtų eiti demokratijos keliu, pagerinti savo gyvenimo standartus. Šįryt kalbėjome apie naują Europos prekybos politiką, ES ir tų rytinių valstybių laisvos prekybos sustarimai sustiprintų bendrą prekybos rinką Mūsų rinkoms būtų naudingas laisvas kapitalo, prekių ir žmonių judėjimas. Bendarbiavimui padėtų ir vizų režimo panaikinimas, tai paskatintų turizmą, didintų saugumą ir stabilumą rytų Europoje. Ačiū, taraponas Busai. Ačiū. Rytų partnerystė valstybėms narėms, valstybėms rytuose yra vienintelis šansas mm, pagerinti savo demokratinę būklę ir ekonominę padėtį. Ši 2009, 2009 metų inici, iniciatyva turi būti tęsiama, turi būti konsoliduojama ir stiprinama. Džiugiuosi, kad Lenkijos pirmininkaujantis šalis teikia šiai politikai prioritetą. Reikia nepamiršti ir politikos įgyvendinimo išvadų pateiktų anksčiau ir atsižvelgti į tas priemonės, kurios yra siūlomos šioje, šio, šiuose išvadose. Priemonės, kurių turime imtis šiuose šalise, turėtų nešti naudą piliečiams, kad būtų stiprinama demokratija minėtose šalise. Taip pat nepamirškime ir finansavimo klausimo. 2014-2020 metams reikia numatyti daugiau lėšų rytų partnerystiai. Ačiū, dabar ponas Pasko. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Varšuvo sustikimas tai proga didinti bendrabiavimą tarp posovietinių valstybių ir ES. Tai tarsi naujas impulsas. Varšuva Varšuvos sustikimas. Tai pavyzdys, ko gali pasiekti valstybės, kurios kadaise buvo už geležinės uždangos. Ukrainoje ir Baltarusija yra demokratijos deficitas, tačiau mes turime pasiūsti stiprią žinę tų valstybių piliečiams, kad jie yra ES partneriai, kad ES nori su jais bendradarbiavimo ir taikos. Problema yra susijusi su politinio atstovavimu toje, tose valstybėse, o ateitis priklauso tų valstybių jaunimui. Pone Valdai. Pone Fiulė, kai parlamente kalbama apie stalinistinę diktatūrą ir apie tokius procesus, tai man kartais e, kyla abejonių, ar mes galime kritikuoti valstybės narės, kurios nėra ES narės. Valstybės, kurios nėra ES narės. Jūs, vyriausioji įgaliotinė, tikriausiai žinote, kad Judith Zimmer Vengrijoje yra aktyvi profsąjungų dalyvė. Ji buvo suimta už tai, kad organizavo demonstraciją ir yra laikoma, saugoma namų arešto sąlygomis Vengrijoje per tris metus buvo sulaikyti trys opozicijos politikai, kurie, tai, kuriems taip pat pritaikytas namų areštas. Teismai nevyksta ir arba jų posėdžiai yra uždari. Vienas iš opozicijos lyderių negali dalyvauti savo paties teismo procese. Tokių dalykų nebuvo net stalinizmo laikais. Taigi mums taip pat reikia pasižiūrėti, kas vyksta pas mus. Uh, ponė vyriausioji įgaliotinė, kas bus, jeigu tokius klausimus kas nors jums užduos Ukrainoje arba Baltarusijoje? Man atrodo, kad padėtis pačioje Europos Sąjungoje yra visiškai neįmanoma. Ačiū dabar ponas Kozlovskis. Ačiū pirmininkė. Kai kurios valstybės narės skeptiškai žiūri į Baltarusijos demokratijos klausimus ir į Baltarusijos režimą ir kritikuoja Ukrainą už tam tikrus dalykus, tačiau vis tiek manau, jog Lenkijos pirmininkaujantis šalis labai nuosekliai plėtoja rytų partnerystės politiką ir turėtų tą daryti ir toliau. Manau, kad vadovų sustikimas Varšuvoje bus labai svarbus ir padės pilietiniai visuomeniai tose šalyse stiprėti taip pat pagerės ir mūsų santykiai su šiomis šalimis. Norėčiau pakalbėti ir apie integraciją. Integracija galėtų skatinti ir tam, region, tam tikras regionų bendradarbiavimas. Sakykime, regionų komitetas vyksta į Poznanę posėdžiauti, taigi čia irgi yra daug galimybių. Dėkoju. Dabar paprašysiu pasisakyti vyriausiąją ES įgaliotinio užsienio ir saugumo politikai, ponė Catherine Ashton, prašau. Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs su Jūsų išrinkimu į šį postą. Gerbiami parlamento nariai minėjo įvairius klausimus. Pradėsiu nuo pono Brok klausimo. Aš Bandau suderinti įvairius dalykus ir įvykdyti savo įsipareigojimus. Bandau rasti aukso vidurį. Svarbiausias dalykas štai koks. Ar pakanka mums politinės valios, ar pakanka energijos, kad išjudintume rytų partnerystę taip kaip pietų partnerystę. Iš to, ką aš sakiau ir ką sakė gerbiami parlamento nariai, taip pat, ką sakė komisijos atstovas, atsakymas išplauktų taip, teigiamas. Varšuvos sustikimas šią savaitę bus nepaprastai svarbus. Pirminkaujančiai Lenkijai norėčiau padėkoti už milžinišką parengiamąjį darbą. Aš pati stebėjau tą darbą ir kuo nuoširdžiausiai dėkuoju už tas pastangas. Jų darbo ir pasišventimo dėka galiu pasakyti, kad mano ir Stefano nuomonė ES bus stipriai atstovaujama ir sustikimas bus sėkmingas. Iššūkiai, problemos yra milžiniškos. Pažvelkime į tuos šešis partnerius ir jų problemos yra skirtingos. Ir visas jas reikės spręsti. Visą tai buvo minėta čia, šiandien parlamente. Tai ir užšaldyti konfliktą ir naujų konfliktų grėsmė. Siekiai, mūsų siekiai, mūsų vertybės, kurias puoselėme ES, tačiau kurių tikimės ir iš tų partnerių. Taip pat siekis užtikrinti aiškias ir skaidres bendradarbiavimo taisyklės E, čia šiame kontekste paminėčiau Julijos Timošinko atvejį. Kritikuojame ne tik mes, kritikuoja ir kiti nepriklausomi ekspertai. Vadinasi, tai rimtos problemos. Jas minėjau ir aš, ir Stefanas. Teismo procesas turėtų būti sąžiningas, tikras, teisingas. Ž su žmonėmis teismo procese turėtų būti elgiamasi sąžiningai, taip kaip mes įpratę Europos Sąjungoje. Tai Europos Sąjungai visada buvo svarbu vystantis ir tų principų mes niekada neatsisakysime mes sustikime tęsime diskusijas tokiais klausimais kaip laisvos prekybos zona, asociacijos susitarimai, kurie turėtų suteikti tam tikrų garantijų, patikinimų, mano minėtais klausimais, su Ukraina. Tačiau tai nereiškia, kad susitarimai iš karto bus ratifikuoti. Nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turės įstikinti, kad sustarimai jos tenkina. 22 milijonus eurų numatėme pilietinės visuomenės stiprinimui. Be to svarbu stiprinti atskaitomumą, valdžios atskaitomumą visuomeniai. Tai reikia stiprinti. Tai demokratijos elementas. Mes nenorime dubliuoti jau vykdomų priemonių. Mes norime reaguoti į problemas, kurios išiškėjo diskusijų su rytų ir pietų partneriais metu. Tai yra kaip remti jaunimą, kaip skatinti politinius procesus. Manome, kad tos priemonės naudingos tiems, kuriems reikia paramos ir kurie dar, kuriems dar nesiseka įgyveninti mūsų keliamų kriterijų. Susitikime tikimės nustatyti aišku laiko grafiką susitarimų su Ukraina pasis, pasirašymui, tai laisvos prekybos sustarimas, asociacijos sustarimas, taip pat nustatyti reikiamas datas santykiuose su Moldova ir Gruzija. Mobilumas, judumas yra kita svarbi tema. Apie tai bus diskutuojama ateinančiais mėnesiais. Toliau bendradavimas energetikos ir transporto sektoriuose ir be jokios abejonės politinis bendradavimas ir dialogas. Ši proga tai sutelkti Europos Sąjungos lyderius ir rytų šalių partnerių lyderius. Ir aiškiai vieni kitiems išdėstyti, ko tikimės, kokiu įsipareigojimu, kokio, kokios atsakomybės mes tikimės. Tai pagrindinės savokos. Jeigu tai gyvendintume, susitikimas būtų nepaprastai sėkmingas ir įlėtų naujos energijos į mūsų santykius su rytiniais partneriais. Dar sik dėkoju pirmininkaujančiai Lenkijai ir pirmininkaujusiai Vengrijai, kuri parengė pamatą šiam sustikimui ir nebejoju, kad sustikimas Varšuvoje bus labai sėkmingas. Labai ačiū, Zepirmintė. Mėly kolegos, noriu tik tai informuoti, kad padarysime dabar labai trumpą dviejų minučių pertraukėlę prieš perėdame prie kito darbo atvarkės klausimo, kuris bus e, seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje.